Gerbiami kolegos, šiandien šią savaitę aš turėjau garbės susitikti su Almal Dakubasi. Ji Jungtinių Arabos Emiratų parlamento pirmininkė. Ji atvyko į mūsų plenarnę sesiją. Jūs Islamų valstybės parlamento pirmininkė, pasmerkėte kartu su mumis e, teroristų išpolį ir padėjote gėlių išpolio vietoje. Taigi sveikinu Jūs širdingai atvykusią į mūsų parlamentą. Ich habe zu, nun zunächst zur Geschäftsordnung. Kolega Weberis norėtų pakalbėti apie darbų tvarką. Vadovaujus 186 straipsnių ir mūsų darbo trakos 11 straipsnių antrąją dalimi ir norėčiau priminti, kad vakar buvo prisimintos terorizm, teroro aukos ir uh, pagerbtos tylos minute. Iš tikrųjų mes turėtume prisiminti aukas. Mano frakcijos atstovas Jimenez parodė šiokią, tokią iniciatyvą. Mes manome, kad reikėtų priminti, jog GUE taip pat panašų renginį suorganizavo, į kurį pakvietė buvusį e, nuteistą teroristą. GUE teroristas e, GUE, GUE frakcijoje teroristas gavo galimybę kalbėti ir mes frakcijos vardu norėtume, kad būtų ištirtas šitas dalykas, kadangi turint omenyje aukas ir jų kančias, negalima toleruoti, kad buvęs teroristas gavo tribūną šiame parlamente. Aš norėčiau pasakyti dar kartą, turėdamas omenyje, kad prieš keletą dienų suvokė, kas yra teroras, Mes negalime toleruoti tokių veiksmų parlamente, mes pasakome už demokratiją, taiką ir laisvės ir mes pasisakome prieš terorą. Vielen Dank. Ačiū, kolega Weberi. Aš primiau domenį jūsų pasisakymą. Šimtas aštuoniasdešimt šeštai straipsnį antrąją jo dalį jūs paminėjote kaip jūsų pasisakymo pagrindą. Tačiau, kolegos, aš Dabar siūlyčiau nepradėti diskusijos šią temą dėl vienos priežasties, kadangi mes dirbame plenarnėje sesijoje, mes gavome įvairiausių laiškų ir žinučių tą temą, tač, tačiau norėčiau pasakyti, kad atskirų frakcijų ar atskirų parlamentarų uh, teisė pakviesti ką nors į parlamento patalpas negali būti apribota jokiais veiksmais. Todėl aš neturiu jokių galimybių tai padaryti. Aš puikiai suprantu jūsų jausmus, tačiau negaliu nieko prieš pastatyti tiems individualiems kvietimams tiesiog kiekviena frakcija, kiekvienas parlamentaras pats turėtų įvertinti, ar jis ką nors pakvies ar nepakvies į parlamentą. Aš norėčiau, kad jūs atitinkamiems organams pateiktumėte šitą informaciją, tai pirmininkų sueigai arba parlamento prezidiumui pateiktume šią informaciją, o aš kadangi frakcija buvo paminėta, norėčiau suteikti žodį frakcijos atstoviai Cimer. Tačiau kitiems žodį nesuteiksiu, kadangi diskusijos nenumatytos. Ah, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat nenorėčiau, kad prasidėtų diskusija, norėčiau paaiškinti du dalykus. Pirma, mes visi pasisakome už kovą su terorizmu. Antra, tačiau reikia suteikti galimybę žmonėms, kurie sąmoningai pasirinko taikingo proceso kelią, suteikti jiems galimybę išsakyti savo nuomonę parlamente. Frau, Frau Kollegin. Gerbiama kolegė. Kolegė Jimenez. Frau Kollegin Jimenez. Kollege Jimenez. Mes suprantame, suvokime jūsų situaciją ir jūsų pasipiktinimą, tačiau vis dėlto norėčiau dar kartą pakartoti, kad šitą klausimą perduosime atitinkamoms struktūroms ir daugiau nesuteiksiu žodžio niekam. Balandžio 14 posėdžio protokolai yra jums pateikti. Ar turėtumėte kokių nors pasiūlymų, priekaištavimų dėl protokolo, kuris atspindi kovo 14